šablono dvišaliams santykiams, nes kiekvienas atvejis yra skirtingas. Slovenijos ir Kroatijos e, sienos ginčas tai buvo dvišalis klausimas ir jis beveik jau išspręstas. E, jį iškėlė viena valstybė narė ES institucijose, dėl to buvo blokuojami Kroatijos, blokuojamas Kroatijos darybos dėl narystės ES. Jeigu kalbėsime apie Kiprą, tai sprendimai, kurie reikalauja įgyvendinti Ankaros protokolą, buvo priimti vieningai ES. Jos patvirtino 27, 25 e, valstybės narės 2005 e, metais. Tai buvo iš anksnė sąlyga, kad būtų pradėtos narystės darybos su Turkija. Tai nėra dvišalis santykis, tai yra ES klausimas. Ir pagaliau, ponia Fajon, e, sveika atvykusi į Europos parlamentą. Aš maniau, kad esu spaudos konferencijoje. Jūsų klausimas dėl vizų liberalizavimo yra labai savalaikiškas. Noriu patikslinti. Taip, Bosnija ir Hercegovina sulauks bevizą režimo, tuomet, kai ta šalis vykdys visas sąlygas nustatytas ES. Tačiau biometrinių pasų išdavimas tik prasidėjo spalio, spalio mėnesį, o mūsų rekomendacija buvo pateikta Liepos mėnesį. Tuomet dar nebuvo išduotas ne vienas biometrinis pasas Bosnijoje ir Hercegovinoje. Dabar jau šalis pagreitino savo pasirengimą Tai buvo didžiulė paskata šaliai priimti įstatymus dėl vidaus saugumo, sienų kontrolės, biometrinių pasų. Na, o dabar svarbiausia yra įgyvendinti tuos įstatymus ir ES reikalavimus. Kemp Butmirė iškeltas klausimas praėjusią savaitę buvo tai, kad ar jie gali ar galima pagreitinti, pankstinti bevizo režimo įvedimą Bosniai ir Hercegovinai, nes reikia, kad valstybė funkcionuotų efektyviau ir kai ji galės pagreitinti sąlygų įgyvendinimą ir pasiekti, tuomet ir pasieks bevizą režimo e, įvedimą. Tačiau aš su jumis sutinku, kad labai svarbu, kad ta šalis, kuri praeito amžiaus 10-ame dešimtmetyje smarkiai kentėjo, galėtų smarkiai pasistumėti ir tapti europietiškesnė ir susilauktų to bevizio režimo, kuris jai tą pasiekti. Ačiū komisijos nariui už labai įdomų pasis, įdomus pasisakymus. Noriu padėkoti kitiems kolegams, kurie kalbėjo. Kitas posėdis įvyks Strasbūre spalio 19 dieną. Posėdis baigiamas. Arvoisat kollegat, aloitamme ihmisoikeusalivaliokunnan kokouksen. Pyydän, että te istuudutte. Taigi pradėkime e, žmogaus teisų pakomitečio posėdį. Prašau visų susėsti. Pradedame mūsų darbą. Gailestauju, kad pavėlavome pradėti, bet taip atsitiko todėl, kad uh, anksčiau posėdžiavęs komitetas labai įdomiai kalbėjo su komisaru Oli Ren apie plėtrą ir posėdis užtruko. Taigi dabar pradėkime mūsų posėdį. Pažiūrėkime į darbo tvarkę. Darbo tvarkėje įvyko rimtas pakeitimas, kadangi dėje teko išbraukti ketvirtąjį punktą. Ketiname išklausyti žmogaus teisų e, tarybos e, pirmininko Alekso Van Milven, bet jam teko vykti skubiai į Ženevą ir jisai nebegalėjo atvykti pas mus e, jisai ten kalbės apie Goldstorm pranešimą ir apie jo likimą. O sekretoriatas dabar ieško kitos datos, kada galėsime su juo susitikti, galbūt tą pavyks padaryti lapkritį. Kol kas dar nesutarėma, ką daryti dėl Gaulstorm pranešimo. Šis klausimas bus svarstomas taip pat Mienmaro, Sudano klausimai. Ir e, daugeliu šiuo klausimu ES požiūris buvo pats svarbiausias, buvo patvirtintas. Ir noriu Jums dar pasakyti, kad ponas Van Meuven e, bus pakviestas į užsienio reikalų komitetą, kad pristatytų savo požiūrį į Goldstorm pranešimą. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad labai naudinga yra e, pakalbėti su jungtinių tautų žmogaus teisų komisaru, kuris greitai atvyks į Briuselį, kadangi žmogaus teisų komisija taryba e, tiksliau e, atidarys savo atstovybę Briuselyje ir būtų įdomu susitikti su pon Lochbiller ponė Andrikienė ir kitais, ir, nes manau, kad jie daug bendradarbiau su žmogaus teisų komisaru. Europos Sąjungai yra svarbu atlikti savo užduotis žmogaus teisų srityje ir pasitarnauti pavyzdžių. Čia ES gali būti puikus pavyzdys. Taip pat norėčiau Jums pranešti, kad Nigerijos senato narys lankosi Briuselyje. Jisai lydi tarptautinio baudžiamojo tribunolo pirmininką teisėje ir jisai E, pirmininkauja organizacijai pavadintai parlamentarai už žmogaus teisės ir man labai malonu e, bus išklausyti šio senatoriaus minčių. Tačiau ar galite pritarti dabar darbo tvarkės pakeitimui? Taip, gerai. Toliau turime patvirtinti savo proto, e, posėdžio protokolo vykusio rugsėjo 10 dieną protokolą posėdžio vykusio rugsėjo 10 dieną jį patvirtinome e, pirmininko pranešimai. Parlamento vadovas Jerži Buzikas spalio 10-ąją surengė žmogaus teisų Europos Sąjungoje dieną. Jis pasisakė tos dienos progą ir sakė, kad vienintelė šalis Europoje, kur tebe galioja mirties bausmė, yra Baltarusija. Jis taip pat pasakė, jog labai svarbu pažymėti Vaiko teisų konvencijos 20-asias metinės. E, tiesa yra tai, kad vaikai ar nepilnamečiai kai kuriuose šalyse yra nuteisiami myriop. Neseniai, tiksliau sekmadienį, Irane jauna, jaunas žmogus be Mud Šodžerį buvo, e, jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Mes taip pat girdėjome, kad e, Kinijoje e, šeši uigūrai buvo taip pat e, nuteisti miriop. Mes galvojame apie tai, kad reikėjo dalyvauti teismo procesuose, bet ne ir, ir, ir suinteresuoti asmenys norėjo dalyvauti teismo procesuose, bet nebuvo žinoma, kur vyks teismas. E, Europos Sąjunga turi savo išorės reikalų tarnybą, priklausomai nuo to, ar galutinai bus patvirtinta Lisabonos sutartis ir mūsų užsienio reikalų komitetas paprašė parengti nuomonę šiuo klausimu. Aš prašau, kad pakomitetis apsvarstytų šį klausimą, nes pateikta ponios Lochbil ir mano pačios keletas pakeitimų, kad užtikrintume žmogaus teisų integravimą į visus savo išorės ryšių aspektus ir veiksmus mes e, turėtume dalyvauti atitinkamame posėdėje, kai bus balsuojama dėl tų pakeitimų, kad jie būtų patvirtinti. Dabar demokratinis konsensusas, dar vienas klausimas. Mes esame pateikę klausimų žodžių kartu su užsienio reikalų ir vystimosi komitetais. Lampkritį per plenarinę sesiją šis klausimas bus svarstomas. bandome užtikrinti, kad e, būtų jisai trauktas į mini plenarnės sesijos darbo tvarkę Bruselėje, nes Strasbūro darbo tvarkė jis nepateks. Dabar labai reikiamas laikas tą daryti, kadangi norime paveikti diskusijas šiuo klausimu, e, nes bendrųjų reikalų taryba greitai svarstys jį. Mes galvojame apie rezoliuciją. Sekretoriatas jau parengęs yra pasiūlymą dėl rezoliucijos. Tai bus mūsų diskusijų pagrindas. Kol kas dar neaišku, kada vis tik tai vyksta diskusija konkrečiai. Paskutinis klausimas, kurį norėjau iškelti, yra susijęs su Uzbekistanu. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai ketina svarstyti ginklų e, panaudojimo uždraudimą tarybos e, posėdėje. Galvojama net apie sankcijų įvedimą. Jau sankcijos taikomos E, Uzbekistanui nuo 2005 metų, kadangi Andižane buvo nužudyta daug žmonių. Mes e, raginome, kad būtų parengta nepriklausoma tarptautinio masto ataskaita apie Andižano įvykius. Tačiau Uzbekijos valdžia nesutiko su tuo ir neleido atlikti tyrimo. Dabar norime, kad būtų įvestas vizų draudimas. Iš tikrųjų, jau nuo pernai metų spalio galioja vizų draudimas. Tačiau taryba visiškai nesprendėti Žano įvykių klausimo savo sprendimuose, jie galvojo, kad Uzbekistane padėtis gerėja. Tačiau mes žinome, kad žmogaus teisų padėtis toje šalyje kelia didžiulį susirūpinimą. E, dažnai e, naudojamas vaikų darbas, yra ir kitų rimtų problemų. Todėl prašau labai atidžiai sekti šį klausimą, kad galėtume e, pakalbėti apie tai, ką būtų galima padaryti. Galbūt e, ir galėtume dabar pradėti diskusiją. Pone Lochbil. Dėkoju Jums už tai, kad suteikėt man žodį. Uh, Pirmiausia, dėl to, kad e, noriu pasiskyti dėl to, kad spalio 26-27 dienomis ES užsienio reikalų ministrai spręs ar panaikinti ginklų embargo, kuris yra taikomas Uzbekistanui. Aš manau, kad tai sutrukdys bet kokiems tartutiniams tyrimams, tyri, tyri, e, tyri, e, kurie šiuo metu yra vykdomi dėl. dėl E, smurto Uzbekistane. Ar turėtų užsienio reikalų ministrai iš tikrųjų siūsti tokį signalą, kadangi tai yra akivaizdu, kad e, mums nelabai rūpi žmogaus teisų problemos Uzbekistane. Mes turime šį klausimą kelti su savo vyriausybėmis, nes mes tą darome su savo, tai, tai yra Vokietijos vyriausybė, mhm. nes panašu, kad Vokietijos vyriausybė nenorėtų balsuoti prieš uh, E, nenorėtų, kad būtų panaikintas šis embargas. Ir aš manau, kad mes turime nusi... parašyti laišką ponui Biltui, kad aiškiai parašytum, pasakytume, kad jokių, jokios pažangos žmogaus teisų uh, srityje nėra padaryta. Ir nors uh, e, Adidžano žudinės buvo pasmerktos, uh, Uzbekistanas neprisideda prie tarptautinio tyrimo. Dėkoju. Dabar žodis tikiu panui Habit. Howard. Dėkoju Jums. Aš pirmiausia norėčiau pasisveikinti, pasidžiaugti tuo, kad mes sugebėjome išvengti susidūrimą su užsienio reikalų komitetu, kad mes deriname savo veiksmus ir mes turime ir toliau bendradarbiauti su šiuo komitetu ir labai svarbu, manau, kad užkirsti kelią galimams komitetų susidūrimams. Demokratizacijos klausimas bus svarstomas antradienį Strasbūrė. Gal jūs turite papildomos informacijos dėl šios diskusijos? nes e, šis klausimas yra rengiamas šiuo metu ir mes turime gauti daugiau informacijos šiandien po pietų. Aš manau, kad mes turime elgtis greitai tam, kad galėtume bendromis jėgomis rengti rezoliuciją. Turime labai skubiai dirbti. Dėkuoju. Demokratija tuki. Dėkuoju. Man atrodo, kad frakcijų pirmininkai turi priimti galutinį sprendimą. Bet būtų puiku, jeigu jie šitaip ir padarytų. Būtų puiku, jei mes antradienį galėtume svarstyti šį klausimą Strasbūrė. Dabar Uzbekistanas toliau svarstomas, ponė Jėglė. Ačiū pirmininkė dėl Uzbekistano. Jau dešimt metų aš dirbu ryšių su Uzbekistanu delegacijoje. Tačiau jau visus metus negaliu nuvykti į Uzbekistaną. Aš gerai pažįstu šią šalį ir todėl noriu pasakyti štai ką. Kad ir ką darytume, turime nepamiršti, kad Uzbekistanas padarė nemažai pažangos. Nebejoju, kad kontrolieriai gali puikiai atlikti savo darbą, o mes turime jos pastangas paremti. Reikia, tai aš dariau, tirti minėtas žudynės, reikia siekti, kad e, vaikai nebūtų, nepilnamečiai nebūtų teisiami myriop ir kad būtų apskritai atsisakyta mirties bausmės. Tačiau šis procesas bus laipsniškas. Net e, Europoje yra šalių, kurios e, nepadarė pažangos dar šioje srityje, pažiūrėjau, Baltarusija. Taigi manau, kad mes turime pozityviai vertinti jau padarytą Uzbekistano pažangą ir apie ją nepamiršti. Ačiū, sako pirmininkė. Gal reikės reaguoti į ponios Lochbilas pasiūlymą ir gal reikėtų pakviesti užsienio reikalų ministrą į mūsų posėdį Strasbūrį ir tikiuosi, kad uh, ponia Lochbilė ir uh, ponia Jėglė galės dalyvauti šiame posėdį ir tuomet mes galėsime kalbėti, ar taikomos priemonės yra teisingos. Taip, gerai, niekas neprieštarauja. Tuomet puiku. Su poniu Gžib mes stengsimės spręsti šią problemą. Puiku, toliau. Pagrindinis mūsų darbo atvarkės klausimas. Kaip minėjau, dėja, mes negalime susitikti su ponu Van Mevinu. Tai reiškia, kad mes turėsime daugiau laiko kitiems klausimams. Ir gal galėtume įsamei aptarti ir ES nacinės paramos demokratija ir žmogaus teisėms aspektus. Šiuo metu yra rengiama šio, šios finansinės priemonės e, vidutinės trukmės įvertinimas. Prie mus prisijungė komisijos išorės santykių departamento žmogaus teisų skiriaus atstovas. Bet to galėsime suteikti žodį ir kai kurioms nevyriausybinėms organizacijoms, po, pažiūrėjau, poniai Rebasa, kuri vadovauja nevyriausybinio organizacijų tinklui. Ji puikiai išmano šią finansinę priemonę Aleksandras Makarovas iš Konkordo yra kitas mūsų svečias. Tai yra dar vienas su mumis bendradarbiaujanti organizacija. Pirmiausia, tiksiu žodį komisijos atstovui ponui Burats. Po to pasisakys apie šią finansinę priemonę, jis atstovauja EuroAid ir papasakos mums, kas jau buvo pasiekta gyveninant šią priemonę ir ką ketinama dar pasiekti ateityje. Po to išklausysime pono Tymans, kuris daugiau kalbės apie komisijos strateginius tikslus ypač 2011-2013 metais. O po to steiksime žodį nevyriausybinėms organizacijoms. Pirmiausia, panas Borats. Ačiū, ponia pirmininkė. Įžanginėje kalboje sakėte, kad žmogaus teisų klausimai turėtų būti įtraukiami į visus politikos klausimus ir komisija tikrai stengiasi tai padaryti. Nuo 2006 metų turime Europos e, demokratijos ir žmogaus teisų priemonė, tai yra sėkminga Europos iniciatyvų pažanga demokratijos ir žmogaus teisų srityje. Tai yra finansavimo priemonė, pagal kurią bendryje teikia paramą visame pasaulyje tam, kad būtų skatinama demokratija ir žmogaus teisų laikymasis. Ji yra skirta trečiosiam šalims. Jos biudžetas yra maždaug 1,1 milijardo eurų nuo 7 iki 13 metų. Jeigu priimsime asignavimus rinkimų stebėjimo misijoms, tai metinis biudžetas bus 115 milijonų eurų. Ši priemonė prisideda prie demokratijos ir žmogaus, e, ir teisės viršnybės plėtojimo ir stiprinimo, taip pat ir visame pasaulyje įtvirtinimo žmogaus teisų ir pagrindinių teisų laikomasi. Finansavimas pagal e, šią priemonę prisideda prie bendrijos paramos, kuri tiekiama per dvišalę, dvišalį bendradarbiavimą. Svarbiausia priemonė stipriuoji pusė yra jo sugebėjimas veikti nepriklausomai, be atitinkamos vyriausybės sutikimo. Ir tai reiš, leidžia skirti dėmesį jautriems politiniams klausimams, bendradarbiauti su pilietinės visuomenės organizacijomis, kuriams reikia išlaikyti savo nepriklausomumą nuo valdžios institucijų. Ši Europos Sąjungos priemonė Dėl to gali būti aktyvai taikoma šalise, kurias galime apibūdinti kaip na, sudėtingas partnerės, kur, pagrindinių, kur pagrindiniams teisėms kyla didžiausi pavojai ir kur galima suskulti su geografinėmis kliūtimis. Pagal šią priemonę laukiame pasiūlymų dėl strateginių partnerystų su tarptautinėmis organizacijomis, stiprinant demokratiją, sprendžiant tokius klausimus kaip teisės viršnanybė, tarptautinis teisingumas ir pagrindinių laisvių plėtojimas. Kol kas buvo pateikta daugiau kaip šimtas pasiūlymų iš delegacijų ir būsinių pusės ir e, visame pasaulyje prasidėjo, buvo vykdoma daugiau kaip 400 projektų. Daugiau kaip 300 projektų yra vietiniai pilietinės visuomenės projektai 70 šalių. Šios projektus valdo Europos bendrijos delegacijos vietose. Visa kita yra tarptautiniai projektai skirti žmogaus teisų sritims kurie yra strateginės svarbos Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės šalise ir regionuose, kur jiems kyla didžiausias pavojus. Turime 27 vykstančius projektus ir 19 rengiamų projektų. E, kova su mirties bausme. Čia yra 8 vykstantis projektai ir 5 yra rengiami kankinimai, septynius projektus yra vykdomi čia iš Briuselį ir 25 geografinėse delegacijose. Ir pagaliau e, žmogaus teisų gynėjų sritis yra 11 didelių projektų su netidortinos pagalbos galimybėmis ir pasaulinė pilietinės visuomenės kampanija remiant tarptautinį baudžiamą į teismą. Penki projektai. 2009 metais ir 2010 e, toliau gaunamas paraiškos, kad būtų galima stiprinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindiniams laisvėms tuose šalise ir regionuose, kur jiems kyla didžiausias pavojus, Na ir e, galtiniai terminai yra spalio 15 ir, ir balandžio 10 dien, diena. Šiandien baigėsi terminas ES viduje. Pa, pranešimai apie pareiškų prieimimą kitoms rytims bus e, paskelbti artimiausiamis savaitėmis. E, taip pat spalio pabaigai bus paramos baudžiamajam teismui projektams, taip pat žmogaus teisų ir demokratizacijos srityje e, bus paskelbta gruodžio pradžioje, o veiksmai dėl žmogaus teisų gynėjų bus paskelbti paraškų prieimimas e, pirmoje kitų metų pusėje. Taip baigiame 70 metų programą, ją baigsime birželio mėnesį kitais metais. Europos priemonė demokratijai ir žmogaus teisėms taip pat e, veikia per strateginės partnerystės su tarptautinėmis organizacijomis, skatinant demokratijos plėtojimą, sprendžiant teisės viršenybės, e, tarptautinio teisingumo ir pagrindinių laisvių skatinimo klausimus. Visa tai pavirto maždaug 20 tikslinių veiksmų su strateginiais partneriais, įskaitant e, Junktinių tautų biurą žmogaus teisėms, teisų komisaro biurą arba e, tarptautinį teisingumo teismą, tarptautinį nusibal... baudžiamą teismą. E, Priemonė remia žmogaus teisės ir demokratizaciją per ES asociacijos programas, taip pat tyrimus ES institucijose ir centruose. Šioje srityje turime, buvo sutiktos dvi subsidijos e, magistro laipsnėms Balkanuose, Latino Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Azijos ramio vandenino regione. ES rinkimų stebėjimo misijos taip pat vykdomos pagal šią priemonę. Jos yra specifinis elementas, nes tai yra vienas integru, iš integruotų ES užsienio politikos priemonių. Tuomet e, misijos vadovas skiriamas iš Europos parlamento narių, užsienio reikalų ar vystimosi komitetų, o rinkimų stebėjimas vykdomas valstybių narių. ES stebėjimo misijos tiesiogiai valdomas ir organizuojamas Europos komisijos. Šios priemonės veik, remiama veikla vyksta globaliai, regioninių lygių arba šalių lygių. Ir kol kas daugiausia finansavimo buvo skiriama ES kaiminėms šalims. Daug finansavimo skiriama šalių paramos sistemom, schemoms siekiant pagerinti pilietinės visuomenės organizacijų prieigą į atitinkamas regionų šalis. Šios priemonės šalių lygių valdymas atskirtas nuo ES delegacijų. 77 šalis gavo signavimus 2009 metais, o 2009 metais tokių šalių skaičius padidės iki 99, 92. Rinkimų stebėjimo misijos vyksta Afganistane, Bolivijoje, Mozambike ir Dramblio kaulo krante šios pastarosius e, šių metų mėnesius. Ačiū, ponė pirminkė. Labai ačiū. Pone Buracis. Dabar išklausysime pono Rolfo Timanso. You, Ačiū pirmininkė. Jūs norėjot, kad aš pakalbėčiau apie apie mūsų planus 2010-2013 metais. Kaip jums tikriausiai yra žinoma, Europos komisija kartu su Europos parlamentu nori peržiūrėti visas finansinės priemonės 2009-2010 metais, įskaitant ir tą finansinę priemonę, apie kurią kalbame, tai yra finansinės paramos demokratija ir žmogaus teisėms priemonė. Taigi mes vertiname veiksmus, kurie buvo e, atlikti nuo 2007 metų. Mes e, manome, kad kol kas gyvendinama strategija buvo vykdoma nepakankamai ilgai ir tam, kad mes galėtume daryti kokias nors rimtesnės išvadas, nes ji buvo pradėta gyveninti 2007 m. rūpjūčio mėnesį. O finansinės paramos e, e, priemonės taikymas buvo pradėtas tik tai antrame 2008 m. pusmetyje, tai yra būtent tuomet buvo buvo paskelbti kvietimai teikti paraiškas. Taigi jūs suprantate, kad dar yra per anksti vertinti tą strategiją, kuri buvo patvirtinta 2007 metais. Mes e, išsintėme nemažai specialistų, kurie stebėjo padėti e, atskiriuose šalyse, stebė, kaip yra vykdomos operacijos. Šių specialistų konsultantų išvados patvirtino mūsų išvadą, kad kol kas peržiūrėti šios priemonės taikymą yra per anksti. Mes tiesiog galime dar kartą patvirtinti, kad būtina gyvendinti penkis svarbiausius strategijos tikslus. Ta turime daryti ir 2009 ir 2013 metais. Šie tikslai išlieka aktualūs. Ir pabrėžime, jog būtina siekti juos įgyvendinti. Visą tai reiškia, kad kad po šios peržiūros mes negalėsime pateikti pasiūlymų iš esmės keisti strategiją. Mes tikriausiai kreipsime dėmesį į e, teminius aspektus Pavyzdžiui, mes jau konsultuojamės su ekonominio socialinių reikalų komitetu, su regionų komitetu, su pilietinės visuomenės organizacijomis, kurios užsima demokratija bei žmogaus teisėmis. Taigi, ateityje strategijoje mes tikimės bus kalbama apie tai, jog būtina taip pat remti ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės, kad nepakanka visą dėmesį sutelkti vieną į, į pilietinės ir politinės teisės. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama socialiniam dialogui, nes jis gali prisidėti prie konfliktų prevencijos bei taikos įtvirtinimo. Be to kalbėsime ir apie įmonių socialinę atsakomybę. Taigi visus šios pasiūlymus pateiksime išvelgdami į konsultacijų rezultatus. Vienintelis dalykas, kuris bus pakeistas kiek e, rimčiau, tai yra tai, kad mes kalbėsime apie tai, jog būtina keisti finansinių operacijų svorį. Kitaip tariant, atsižvelgiant į tai, kad trečiose šalyse pilietinės visuomenės organizacijos veikia vis intensyviau, reikėtų šiek tiek padidinti operacijas vykdomas trečiose šalyse, sumažinti regioninėms operacijoms skirtų lėšų paketą. Pirmiausia dėl to, kad šios kategorijos programos nėra kol kas tokios sėkmingos, kaip mes norėtume. Taip pat e, mes įtrauksime du papildomus prioritetus, tai yra kova su smurtu prieš moteris ir vaikus. Mes atsisakysime nenumatytų, nenumatytiems atvejams skirtą rezervą, nes manome, kad tas lėšas būtina, galima būtų panaudoti veiksmingiau gyvendinant konkrečias programas. Tai tiek apie strategijos vertinimą. Mes tikimės, kad valstybės narės mūsų parems valdymo komitete. Ir taip pat tikimės, kad ir Europos parlamentas taip pat e, sutiks su mūsų išvadomis. Dabar apie terminus. Darbo grafiką. Mes e, ketiname pateikti savo peržiūros išvadas valdymo komitetui gruodžio 14-15 dienomis. Mes nesame tikri, kad šis komitetas patvirtins mūsų išvadas per vieną dieną, bet nebejojame, kad šios išvados bus perdotos Europos parlamentui. Toliau tęsime konsultacijas su pilietinės visuomenės organizacijomis Ir manau, kad mes galėsime viską padaryti iki komisijos nustatyto termino peržiūrai atlikti. Tai yra iki 2010 metų kovo pabaigos. Praeitais metais daug dirbome ir jums tikriausiai yra žinoma, kad mes peržiūrėsime ne, ne tik strategiją, bet ir reglamentus, remintis kuriais yra įgyvendinamos finansinės operacijos užsienyje. Kalbėdamas apie e, finansinės e, paramos demokratijai bei žmogaus teisėms e, finansinį reglamentą, kuris buvo patvirtintas 2006 m. gruodžio 28 d. Mes nemanome, jog jį būtina keisti. Tiesiog gal reikėtų pakoreguoti PVM reikalavimus, kurie yra keliami išorės e, pagalbos veiksmams. Taigi Europos komisija neketina iš esmės keisti dabartinės situacijos ir mes tikimės, kad e, jūs suprasite, kodėl ir kad suprasite, kad PVM klausimas e, yra svarbus tiek finansinės paramos demokratijai ir žmogaus teisėms priemoniai, tiek e, vystomam bendradarbiavimui iš esmės. E, labai ačiū. Tiek ponas Baracis, tiek ponas Timas pasisakė iš komisijos ir iškart suteiksiu žodį nevyriausybinio organizacijų atstovams, nes jos yra labai svarbios plėtuojant šią priemonę, taip pat yra jos naudotojas. Aš suprantu, kad Pone Rebasa e, yra pateikusi dokumentą komisijai, kur kalbama apie e, požiūrį žmogaus teisų ir demokratizacijos tinklo į šią priemonę. Taigi žodis Jums. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Aš pradėsiu, paskui kolegė pasakys vėliau. Aš esu Aleksandra Makrov, aš dirbu organizacijai Plan International. Tai yra viena iš didžiausių vaikų e, vystimo organizacijų, viena iš Concord narių. Ir aš esu taip pat Concord narė ir kalbėsiu šiandien Concord vardu. Galbūt kai kas nežinote, kad Concord yra Europos NVO konfederacija, skir, e, kuri vienyje e, pagalbos teikimo ir kitas organizacijas. Mūsų yra daugiau kaip 1600. Mes dirbame pagal nacionalinės platformas, e, kurios atstovauja tūkstančiams Europos piliečių. Mes sveikiname, kad tą galimybę, kurią suteikė mums parlamentas, šiandien pristatyti nevyriausybinio organizacijų požiūrį į paramą žmogaus teisėms ir demokratijai. Manau, kad uh, Tai yra žingsnis į priekį link konstruktyvesnio ir strategiškesnio dialogo su ES institucijomis. Mes e, nuolat palaikome ryšį su komisija ir Europe 8, bet taip pat norime nuolatinio dialogo su parlamentu, kuris prižiūri e, atitinkamas priemonės. Ne tik norime bendradarbiauti su vystimosi komitetu, bet ir šiuo pakomitečiu, nes jie papildo vienas kito veiklą. E, kadangi jūsų veikla papildo vieną kitą, tai e, mes Konkordas e, e, papildome taip pat vieni kitų veiklą, mes turime strateginius prioritetus, juos deriname su pilietinių ir žmogaus teisų organizacijomis. Mūsų tikslai yra kovoti su socialinė atskirtimi, E, skurdu ir demokratija bei žmogaus teisės čia yra esminis elementas. Mes taip pat labai džiaugiamės, kad žmogaus teisų aspektas bus integruotas į visas politikos sitis ir raginame ES taikyti šį principą visur. Mūsų nuomonė e, e, vis visuomo bendradarbiavimo priemonė yra labai svarbi ir Europos komisijai tai išliks vienas iš prioritetų. Mes galime pakalbėti apie tai, koks yra teisingas požiūris į vystimas. Jau dabar norėčiau pateikti tam tikras rekomendacijas. E, ir Konkordas yra nustatęs tris dalykus priemonėje. Pirmasis dalykas - konsultacijų procesas. Mes pripažįstame, kad e, pilietinių organizacijų atstovavimas e, pagal e, Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonė yra labai svarbu. Demokratizacijos procesas padeda pilietinės visuomenės vystimusi ir konsultacijos procesas yra labai svarbus, bet kol kas procesas yra dar neįgavęs pagreičio ir čia turėtų pasistengti daugiau delegacijos vietoje. Reikia stiprinti kontaktus su vietos bendruomenė. Mes jau esame apklausę mūsų narius ir jie sako, kad jeigu vietos mastu vyksta konsultacijos, tai yra vertinama labai gerai. Ugandoje ir Andoje vyko tam tikros konsultacijos, tačiau kitur atrodo nėra tokių konsultacijų atlikta dėl strateginių dokumentų. Bent jau mūsų atstovai vietoje nežino apie tokį konsultacijos procesą. Aš atsiprašau, galbūt per daug provokuojančiai kalbu, bet man atrodo, kad mes nesustiprinsime vietos pilietinės visuomenės organizacijų, jeigu nepasiklausime, kokie yra jų poreikiai. Dėl finansavimo aš manau, niekas nenusteps, jeigu pasakysiu, kad lėšos, kurios skirtos e, Europos demokratijos ir ŽT priemonės įgyvendinimui, yra per nelyg mažos yra gana kukliai numatyta finansuoti priemonės, bet ši priemonė yra labai svarbu, kad ji galėtų užtikrinti numatytų tikslų įvykdymą, reikia padidinti finansavimą. Viena iš pasiekmių kuklaus finansavimų, kas pastebėta ir auditorumo ataskaitoje, yra ta, kad e, įsitraukia ne valstybiniai veikėjai, bet dažnai jie turi geras, nors turi gerus pasiūlymus, jie negali dalyvauti projektuose, kadangi nėra pakankamai daug lėšų. Dėl to mes uh, klausėme ir kitų narių Concord e, tinkle, ką jie galvoja apie šią padėtį. Ir Mm, buvo pripažinta, kad e, lėšų trūkumas trukdo gyvendinti daug projektų. Ponas Timensas kalbėjo apie komisijos pareiškimus, kad pavyzdžiui, netgi kitais metais nebus paskelta, paskelta tam tikri konkursai ir kai kurie projektai bus atidėti. Dėl finansavimo dar vieną dalyką noriu pasakyti tarptautiniai donorai, įskaitant komisiją, dabar perina prie tiesioginės biudžeto paramos, tiesioginės paramos vyriausybėms, o ne pilietinės visuomenės organizacijoms. Ir man atrodo, kad tai galbūt nėra geriausias būdas pasiekti labiausiai pažeidžiamus gyventojus. Galiausiai dėl e, šios priemonės įgyvendinimo mechanizmo. Mes galvojame, kad galime kai ką patobulinti, procedūrose dabar nėra bendrų taisyklių e, skelbiant konkursus pagal demokratijos ir ŽT priemonę, kai kur galioja tvirtos, labai griežtos vietos taisyklės, o Konkortas mano, kad daugiau kaip 50 procentų e, iš pasiūlymų paskelbtų 8 metais e, galėjo būti vykdomi kur kas veiksmingiau dėl finansinio e, reglamento ir demokratijos ir žatai priemonės. Aš e, e, nudžiugau išgirdusi tai, ką sakė komisijos atstovas, bet čia taip pat trūksta lankstumo, nes finansiniai reglamentai dažnai yra uh, labai griežti, nelankstus ir neproporcingi teikiamiems finansiniams ištekliams. Aš žinau, kad mes turime e, taupyti, siekti teigiamų rezultatų, net ir gaudami tuos išteklius, kuriuos turime. Taip pat, baigdama, norėčiau pasakyti, jog džiaugiuosi, kad galiu kalbėti ir demokratijos, ir vystimosi nevyriausybinio organizacijų vardu, nes e, tie pastarė aspektai yra labai svarbus. Manau, kad žmogaus teisų pakomitetis gali suvaidinti svarbu vaidmenį, užtikrindamas e, deramą ryšį tarp žmogaus teisų ir vystimosi klausimų. Dėkui. Labai ačiū už įdomų pasisakymą. Pavyzdžiui, vakar, vakar gavome Concordo leidinį šią temą. Manau, kad svarbu aptarti šį klausimą tarp įvairių suinteresuotų dalyvių. Ir mes tikimės e, bendradarbiauti, stiprinti bendradarbiavimą tarp mūsų komiteto ir vystimosi komiteto Švedija, su Švedija, kaip ir minkaujančia valstybė, taip pat kalbam apie paramą demokratijai. Neseniai surengėme sustikimą per pietus su tarybos pirmininku ir stengiamės paaiškinti tai, kas mums rūpi, mums rūpi horizontalūs sprendimai. Pavyzdžiui, kalbėjomės apie maisto tiekimo saugumo užtikrinimo klausimus. Ir tame dalyvauja taip pat taip aplinkos apsaugos komitetas ir dar kiti du komitetai. Taigi, mums reikia apie tai galvoti kasdien, apie tokį tarp sektorinį požiūrį. Dabar pana Leobonora Lebaso, kuri yra žmogaus teisų koordinatorė. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip sakėte, aš dirbu tarptautiniam fondui, kuris dirba su žmogaus teisų gynėjais. Tai yra formalus žmogaus teisų NVO tinklas, dirba, sustinka reguliariai Briuselėje. Jo darbe dalyvauja daugiau kaip 40 NVO kartu su ES organizacijomis ir institucijomis. Mes manome, kad žmogaus teisų ir demokratijos tinkle yra darbo grupė, kuri stengiasi galvoti apie tai, kaip sustiprinti požiūrį žmogaus teisės per išorės finansavimą iš ES pusės. Todėl mes e, dėmesio skiriame ir ES priemoniai demokratijai ir žmogaus teisėms. Iš mūsų pusės, kaip žmogaus teisų ir demokratijos tinklas, mes tikime savo vaidmenių kaip pokalbio dalyviais, kaip uh, pateikdami jums informaciją iš savo vietinių partnerių, nes žinome, kad e, vyksta konsultacijos vietinių lygių, bet mes esame dar vienas būdas pateikti informaciją jums, ES institucijoms. Mes norime padėkoti Europos parlamentui už galimybę kreiptis į žmogaus teisų pakomitetį. Mes tikimės, kad tai yra dar vienas e, žingsnis stiprina bendradavimą ir interaktyvų dialogą tiek žmogaus teisų bendromis temomis, bet taip pat ir konkrečia tema apie šią ES priemonę. Mūsų buvimas čia parodo, kad ES vis daugiau dėmesio skiria pilietinės visuomenės aktyviam dalyvavimui ypač dėl konstelavimus ir dėl šios priemonės. Ir mes sveikiname tai, kad galima keistis informaciją su komisija ir mes turime galimybės pateikti savo susirūpinimą. Tačiau visada yra galimybė pagerinti e, darbą. Ypač mes norėtume paprašyti ar pasiūlyti, kad būtų gerai, jog po to, kai mes pateikėme savo informaciją, kad gautume grįžtamą informaciją iš institucijų. Mes manome, kad procesas yra skirtas ir mokymuisi taip pat, kiek tai susijęs su NVO. Mes nesame techninių dalykų specialistui, ir kartais pasirodo, mums atrodo, kad į mūsų indėlį neatsižvelgiame, nes mes kažką neteisingai padarome. Todėl būtų labai gerai, jeigu gautume grįžtamosios informacijos iš Europos komisijos e, šiais klausimais. Tiek dėl konsultacijų Europoje. Kaip Aleksandras sakė, taip pat vyksta svarbus, svarbios konsultacijos vietinių lygių. Mes stengiamės taip pat prisidėti ir pateikti savo vietinių partnerių informaciją. Žinome, kad Europos komisijos delegacijos atlieka puikų darbą, dėdamos pastangos, plečiant konsultacijas su pilietinės visuomenės organizacijomis. Kaip Aleksandra minėjo, mes gauname informacijos iš savo partnerių ir galime pasakyti, kad susidaro prieštaringas vaizdas kartais, kai pilietinė visuomenė gauna finansavimą. E, bendravimas vyksta gana gerai. Tačiau didelė pilietinės visuomenės dalis nežino, ką ES jiems gali padaryti, ypač kai kalbame apie priemonę, kuri siekia padėti pilietiniai visuomeniai sunkiose situacijose Kartais tai pilietiniai visuomenė tiesiog reikia išgyventi, ji neturi išteklių, negali pasiekti interneto reguliariai. Mes džiaugiamės esamomis tendencijomis, apie kurias skelbė Europos komisija. Mes manome, kad e, atsakomybės perkelimas delegacijoms yra svarbus ir tikimės, kad ši priemonė vis tam, tampa vis svarbesnė E, šalių paramos sistemams ar projektams. Tačiau labai svarbu, kad vyktų tikros konsultacijos su pilietinė visuomenė vietoje. Nemanome, kad tai yra tiesiog valios trūkumas, kodėl tai nevyksta. Tiesiog e, Europos komisijos delegacijos kartais neturi pajėgumų tai padaryti. Todėl mes manome, kad Europos parlamentas turi atlikti svarbų vaidmenį, ypač kadangi jūs ir anksčiau minėjote, kad vyksta dialogai apibrėžiant, kaip bus vykdomos išorės priemonės. Mes manome, kad labai svarbu, kad ES turėtų pajėgumų vykdyti dialogos, dialogos su pilietinė visuomenė. Apskritai dėl Europos priemonės taikymos ryties bendrai e, labai e, svarbu tai, kad jau bent turime tokią priemonę, kai bandoma padėti tiesiogiai e, pilietiniai visuomeniai, ne per vyriausybę. Tokia galimybė veikti be vyriausybių pritarimo padėti pilietiniai visuomeniai reiškia, kad priemonė, šią priemonę reikės stiprinti ir e, sutelkti ją į realius poreikius. Todėl mes tik te galime paprašyti sustiprinti šią priemonę, padidinti jos biudžetą, tai leistų su šia priemonę reaguoti į realius pilietinės visuomenės poreikius, kad nebūtų problemų, kurios buvo minėtos anksčiau, kai komisija negali nuspėti poreikių, nes e, ar įvykdyti numanytų poreikių, nes trūksta lėšų, nėra jų pakankamai numatyta ir skirta skelbiami kon konkursai, kurie po to uh, jie panaikinami, nes nėra pakankamai lėšų. Baigdama pasakyčiau, kad kad tokiai būtinai priemoniai, kad jį galėtų atlikti savo tikslus, būtina padidinti atitinkamai biudžetą ir užtikrinti suderinamumą su tematinėmis programomis, kad galėtume reaguoti į žmogaus teisų ir demokratijos skatinimo poreikius. Ačiū. Labai ačiū už pasisakymus. Što, ką Jūs pasakėte, aišku, yra tai, jo konsultavimasis su vietos partneriais labai svarbus yra ir kad tokios e, svarbios priemonės turėtų turėti pakankamą finansavimą. Tokiu būdu, būdu galima dirbti deramai ir papildyti ES išorės veiksmus. Dabar norėčiau pakviesti kolegas dalyvauti diskusijoje. Komisija atsakys į klausimus e, vėliau. Dabar ponė Homeš, Howard, De Kaiser, ponė Lochbilar. nori pasisakyti, nes jinai taip pat labai straukus į šios procesus yra. E, pranešimą rengs EPP, e, bet dar noriu pasakyti, po kiti, kiti nariai taip pat pasisakys. O pirma, ponė Gomeš. Ačiū, ponė pirmininkė. Pripažįstu tai, ką pasakė ponas Timans kol kas dar nedaug turime patirties įgyvendydami šią priemonę demokratijos ir žmogaus teisių, bet galima jau pamatyti, kad yra tam tikrų trūkumų ir bandyti juos ištaisyti. Aš taip pat labai noriu E, padėkoti Jums, pirmininkė, kad pakvietėte nevyriausybinio organizacijų atstovus, nes jie yra, e, jų vaidmo yra esminis tam, kad mūsų priemonė pasiektų rezultatų. Mes labai vertiname e, jų rimtą įnašą. Iš savo pačios e, patirties žmogaus teisų srityje ir darbo vystimosi komitete patirties pasakysiu, kad labai pritariu tam, ką jie pasakė, labai pritariu tam, kad konsultacijų procesas vietos mastu delegacijų lygmenių yra labai menkas ne tik tai kalbant apie demokratijos ir žmogaus teisų priemonę, bet ir vysti, vystomo bedarbiavimo priemonės atveju. Tai yra dalykas, kurį turėtume akcentuoti ir komisija čia gali labai uh, daug ką pakeisti, duodama nurodymus delegacijoms vietoje, deramai konsultuotis su pilietinės visuomenės atstovais įgyvendinant šią priemonę ir vystomojo bendradarbiavimo priemonę. Aš peržiūrėjau dokumentą, jis labai naudingas, žmogaus teisų ir demokratijos e, tinklas e, jį išplė, išplatino E, kalbama apie tarptautinio baudžiamojo e, tribunolo įtraukimą į tematinius prioritetus. Aš labai pritariu tam pasiūlymui. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Tai, ką mes suvokiame, yra tas, kad realiai egzistuojančių pinigų yra labai nedaug realusis biudžetas yra pernelyg menkas, nes matome, kad liūto dalis atitenka ES misijoms, pavyzdžiui, rinkimų stebėtojų misijoms. Parlamente veikia darbo grupė, kuri e, stebi, kaip e, vyksta rinkimų stebėtojų misijos. Aš siūlau pasitarti su šia grupė, pasižiūrėti į vertinimus, nes jie gali būti naudingi, galvojant, kaip kuo naudingiau panaudoti lėšas. Ir man atrodo, kad e, e, vienintelis dalykas, dėl ko nesuprantu su žmogaus teisų demokratijos tinklo dokumentu, yra tas, kad e, rinkimų stebėtojų misijas reikėtų taikyti prie geografinių uh, prioritetų. Man atrodo, kad e, tai visai netinkama, nes tada žmogaus teisų akcentas sumenkės. Užsienio, rytų, užsienio ryšių <laughs> direktoratas turėtų ir toliau imtis šių dalykų, nes kitaip e, bus sunku įtvirtinti žmogaus teisės. Ši programa priemonė yra esminė ir mes turime užsitikrinti, kad lėšos, kurias e, skiria ES, būtų panaudotos deramai ir kad būtų suteikta kur kas daugiau lėšų paremti šiai priemoniai. Pavyzdžiui, įtraukti reikėtų pažeidžiamas grupės, e, taikyti taikos tvirtinimo priemonės, pilietinės visuomenės stiprinimo priemonės. Aš sutinku, kad klausimai smurta, kova su smurtu prieš moteris ir mergaitės, kova su jų diskriminavimu yra e, svarbus dalykai ES e, veiksmuose, jie taip pat bus minimi. E, ne tik tai turime galvoti apie, pavyzdžiui, kovą su kitomis problemomis, bet ir apie smurto prieš moteris ir mergaitės prevenciją. Šiame kom... pakomitetyje mes matome tokią tendenciją. Lėšos E, pirmiausia turi būti skirtos tiesioginiai biudžeto paramai, tai yra vyriausybių e, kontroliuojamos e, priemonės, bet ši priemonė yra tokia svarbi ir mes turime užtikrinti, kad programos pagal šią priemonę bus įgyvenimas taip, kad nereikėtų joms vyriausybių pritarimo. Ačiū, ponė Gomeš. Gal galėčiau Jums pasakyti, jog šį rytą vyko konferencija ir ten buvo kalbama apie smurtą prieš moteris ir moterų teisės. Buvo kalbama apie biudžeto problemas, kur, apie biudžetą, kuris, ar lėšas, kurios būtų galėtų skirtos, būtų skirtos spręsti šiems priemonėms. Taigi yra problemų įgyventinant politinius uždavinius ir įgyventinant priemonės skirtas kovai su uh, smurtu prieš moteris. Dabar žodis poniai Andrikeniai. Pone pirmininkė, aš turiu porą klausimų komisijai. Pirmiausia, mes matome, jog pirmasis tikslas paminėtas dokumentuose skirtas šalims, kurios patiria E, nuola, kuriuose pastaiko nuolatinio žmogaus teisų pažeidinėjimo. Ir ten paminėta religijos laisvė. Šią savaitę ne tik aš, bet ir kiti e, kai kurie kolegos susitiko su jungtinių tautų delegacija. E, kaip tik kalbėjome apie religijos laisvės ir žinau, kad ponas Timas susitiko su šia delegacija. Aš norėčiau paklausti, ar numatoma pagal E, demokratijos ir žmogaus teisų priemonę remti ir užtikrinti religijų laisvę. Kaip buvo anksčiau iki 2007 metų? Ar finansinė parama buvo teikiama panašiems projektams? Ir ką numatoma daryti ateityje? Kitas klausimas yra susijęs su komisijos strategija skirta remti veiksmams, kurie numatyti ES gairėse. Pirmiausia, žmogaus teisų dialogą, konsultaciją su tokiamis šalimis kaip Kinija, Rusija, Iranas ar dialogas. Jeigu, pavyzdžiui, dialogas nepateisina lūkesčio ir nepasiekia tikslų, Ar tą klausimą jūs esate įtraukę į naują strategiją 11-13 metams? Ačiū poniai Andrikieniai, ponė Dekaiser. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes iš tiesų labai siekėme, kad ši priemonė būtų įdėkta. Buvo labai sunku ją užsitikrinti. Biudžetas skiriamas jai vis tik tai labai kuklus kol kas mūsų tai visiškai netenkina. Ir aš visai suprantu, kodėl nevyriausybinės organizacijos yra taip nusivylusios. Pone Tymans, aš norėčiau paklausti jūsų kai ko apie vertinimą. Komisija savo, kad tai yra nauja priemonė, kad ji dar tik taip plėtojama ir kad šiuo metu neįmanoma padaryti toli siekiančių išvadų. Uh, Aš norėčiau paklausti komisiją, ar ji pasimokė iš e, pranešimo svarstyto užsienio reikalų komitete pernai, per praeitą kadenciją jį parengė ponas Lafranka ir aš pati. Mes ten vertinome labai svarbę visos šios veiklos dalį konkrečiai rinkimų stebėtojų misijas. Mes pabrėžėme, kokios svarbios yra šios misijos ir kaip sunku rasti finansavimą joms. Taip pat kalbėjome apie šio proceso trūkumus ypač dėl to, kas vyksta po rinkimų. Sakėme, kad reikia rasti būdą, kaip sekti padėtį e, po rinkimų. Ar komisija ketina ką nors daryti dėl šio pranešimo išvadų? Ne tik mes labai rimtai dirbome jį rengdami, bet mes kaip užsienio reikalų komitetas nusamdėme konsultantus, jiems sumokėjome, kad atliktų vertinimą ir būtų labai apmaudu, jeigu niekas nebūtų padaryta šioje srityje. Taigi toks klausimas komisijai. Sitten Ačiū, ponas Hautės. Ačiū. Būtume nusivylę, kad pasikeitė darbo tvarkė, tačiau e, turėjome labai daugiau, daug daugiau laiko šiam klausimui, tai labai naudinga apsikeisti nuomonėmis su komisija prieš jiems pateikiant e, savo ataskaitą. Tai pritariu ponui Timonsui. Mes nemanome, kad reikia radikalių esminių pokyčių. Dar per anksti. Aš pasakyčiau, kad pakeitimus esu anksčiau siūlęs, būtų įdomu, kaip į juos atsižvelgiama bus toje peržiūroje ir reglamento pakeitimuose. Auditorijai norėčiau pasakyti, kad tiek NVO, tiek mums ir komisijai yra įdomu, kad kai kalbame apie tai, kad PVM klausimas su šią priemonę susijęs yra labai realus, realiai svarbus projektų veiksmingumui. Tačiau nepamiršime, kam yra skirtas šit priemonė. Tai yra svarbiausia priemonė skatinti žmogų teisų pagarbą visame pasaulyje. Todėl šiuose diskusijose neturėtume pasinerti į vidaus diskusijas ir nepamiršti, koks yra tikslas. Nebūtinai tikiuosi atsakymų į savo klausimus šyrit, tačiau norėčiau pagalvoti apie problemas, kai kalbėjome, kai sutarėme dėl reglamento. Todėl iš jūsų vertintojų būtų labai naudinga išgirsti, pagalvoti ir pamastyti, kas įvyko per tą laiką. Žinau, kad e, problemos klausimo keliamos ir NVO atstovų. E, ir jų parašyčiau pagalvoti apie tai. Vienas iš klausimų yra rizika. Kartais mes kaltiname, kad mes e, elgiamės per daug saugiai, nes sunku atsiskaityti už pinigus rizikingesnėse situacijose. Tačiau manau, kad e, tai atitinka mūsų dvasę, na, ne, ne visada vengti tų pavojų, bendrabiauti su opozicinėmis partijomis galbūt yra kartais sunku, nes tai tarsi būtų ir kišimasis į e, vidinę politiką, tačiau Galbūt galėtume pagalvoti, ar mes pakankamai rizikuojame dirbdami su NVO, tai galbūt būtų svarbus klausimas. Antra, e, visas integravimo klausimas jau buvo minėtas kolegų. Mes norėjome atskiros priemonės, tačiau nenorėjome, kad atsirastų neigiamas poveikis tam, kas daroma pagrindinėse geografinėse programuose. Ir norėjome, kad šių dviejų priemonių sąveika būtų veiksminga. Įdomu, ką vertinai galėtų pasakyti šiuo klausimu. Aš manau, kad mes darėme teisingai, bet ar praktikoje pavyko pasiekti to, ko siekiame. Taip pat ir dėl to, ką minėjo Ana apie rinkimų stebėjimą mes didžiuojamės tuo, ką darome tose rinkimų stebėjimo misijose. Tačiau šioje priemonėje problema yra ta, kad sunaudojama labai daug pinigų toms misijoms, nes yra labai brangu tai daryti. Na, iš dalies tai brangu yra todėl, kad mes tai gerai darome. Ir žinome, galėtume išleisti ir dar daugiau pinigų rinkimų stebėjimui ir tai būtų pateisinama, tačiau reikia stengtis pasiekti pusiausvyrą tarp e, to to darbo ir gerai, gerojo atlikimo, tačiau, kad tai nenukentėtų žmogaus teisų gynėjai per daug. Tai nėra tik tai klausimas apie tai, kad mums reikia daugiau pinigų, nes visada jų reikia, bet reikia stengtis ir apginti mūsų jų tikslus. Ir pagaliau, kiek mes perspektyviai žiūrim, ko mes norime pasiekti atskiruose žmogaus teisų temose ir ar visada paliekame lankstumą NVO ir būtent ten, kur reikia reaguoti į krizės, galbūt taip pat e, tas lankstumas yra reikalingas, tai yra svarbus. Žinoma, ne vienas nesame tobulas ir nenorime kritikuoti komisijos, tačiau yra tai svarbus klausimai, galbūt kuriuos galime pateikti šiandien ir jie taptų tolesnio dialogo tema, bandant gerinti strategiją. Ačiū, ponia Hautai. Lochbiller, Gerans ir dar vienas kalbėtojas. Nepamirškite, kad mums reikia laiko ir išklausyti atsakymams. Taigi, ponia Lochbiller, ačiū, ponia pirmininkė, kadangi aš nauja parlamente, tai man daro didelį įspūdį tai, ką galima padaryti su tokiais pinigais. Tai yra labai gerai. Tačiau girdėjome, kad daug gerų projektų atmetama, nes trūksta lėšų. Taigi ir toliau reikia sakyti, kad biudžetas turėtų būti daug didesnis ir galbūt turėtume pagalvoti apie tai, kokius projektus reikėtų finansuoti iš šios priemonės ar iš kitų finansinių priemonių, pavyzdžiui, pasirengimo naujai narystiai priemonės. Taigi, toliau kalbant apie tai, galbūt reikėtų pagalvoti, kad atsirastų daugiau lėšų žmogaus teisų ir demokratijos projektams. Kaip sakė ponia Piller, kad e, kai žmogaus teisų e, atstovai lankėsi pas mus, jie sakė, kad labai gerai, kad yra tų lėšų ir taip pat mes galėtume prisidėti prie jungtinių tautų priemonių finansavimo. NVO atstovės sakė, kad reikia stiprinti Europos bendrijos delegacijas vietose ir jų galimybės dirbti kartu su kitomis NVO organizacijomis, pilietinė visuomenė, kad procesas įtrauktų daugiau veikėjų ir būtų skaidresnis. Man atrodo, kad tai nenaujas klausimas, jis buvo keliamas jau ir diskusijas anksčiau, tačiau atrodo, kad šis procesas nėra patenkinamas. Taip pat pritariu ponui Timansui, kai jis sakė, kad galima įtraukti ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės į šią sritį, nes juk ir profsąjungos turi, čia yra svarbos kovojant su prievartiniu darbu, tačiau čia nėra hierarchijos, kolektyvinės teisės yra tiek pat svarbios. Taip pat sužinojau, kad praeitie buvo priimti sprendimai, kurie pasirodė nėra geri jeigu priimas sprendimas daugiau nebefinansuoti e, kankinimų aukų gydimo centrus, nes, pavyzdžiui, mes gavome sąrašą su 50 rehabilitacijos centrų visoje Europoje, kurie sako, kur sakoma, kad to rezultate jie neturi pakankamai lėšų. Galiu, galiu kalbėti apie savo šalį, Vokietiją. Jie, mano šalies centrai, praranda lėšas iš ES ir tokio finansavimo pakankam tik tai trims centrams. Taigi šioje diskusijoje turėtume galvoti ir apie atskirus sprendimus, kurie nepagerino žmogaus teisų padėties, o priešingai. Ir paskutinis klausimas ar pastaba. Skaičiau, kad daug energijos išleidžiama komunikacijai, šios priemonės propagavimui, tai yra gerai, bet ar visada įvertinama, ar to pakanka? Jeigu yra įvairių temų, kurios apima įvairius platų spektrą klausimų, ar pakankamai gerai tie pinigai, kurie skirti propagodišiai priemonė, yra panaudojami veiksmingai. Ačiū. Sitten herra Görens, olkaa hyvä. Ačiū, ponas Giorens. Pone pirmininkė, aš pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl biudžeto trūkumų. Tai yra labai rimta problema, kol kas matome, kad e, sumos mažos, dėl to reikia kažką daryti. Kitas dalykas - sprendimų prieimimo sistema žmogaus teisų skatinimo srityje už ES ribų. Yra daug kliūčių tam, pradedant nuo realpolitik, kur kartais e, nepakankamai daug dėmesio skiriama žmogaus teisų klausimams. E, pavyzdžiui, Prancūzija, Prancūzijoje žmogaus teisės kodifikuotos prieš 150 metų, tačiau kitur galbūt neprireiks tiek laiko, kad būtų jos įtvirtintos. Dabar baziniai dalykai. Teisė į maistą yra žmogaus teisė, taigi tai yra svarbus dalykas, bet nekyla klausimas dėl to, ar ši teisė taps mažiau prioritetinė negu geostrateginiai dalykai. vaikų, vaikų gimdymas ir pagalba gimdant taip pat yra žmogaus teisė, taip pat kas bus daroma toje srityje. Ar maitinimas krūtimi, žindimas krūtimi yra žmogaus teisė? Ar vakcinavimas yra žmogaus teisė? Taip milijardui žmonių reikia tose šalyse suteikti pagalbą o lėšų trūksta. Taip pat e, mes turime nepanaudotos e, vakcinos, ką darysime su e, ja. Mes pirmiausia galvojame apie išsivyščiusias šalis ir skiepijimą žmonių, bet ką darysime toliau? Aš nežinau, kaip čia jūsų departamento nariai galvoja, bet galbūt mes galėtume susiburti jūs, mes iš parlamento, taip pat Konkord atstovai ir pagalvoti apie bendras problemas, apie e, kliūtis atsirandančias tarptautinėse darybose, ypač e, PPO sistemoje. Kinija, kiti partneriai galbūt taip pat gali užtikrinti tai, kad pažengtų dėrybos į priekį, kaip mes galime protingai viską padaryti. Pasižiūrėkime gal į tokią tyriamąją grupę, kuri galėtų pradėti darbą, neturėtų būtinai būti formalizuota. Ir tada pabandykime pasiekti kažkokių rezultatų ir uh, kodifikuoti ekonominės ir socialinės teisės, tai yra esminis dalykas. Antra, turime galvoti apie geriausią strategiją, kuri leistų mums taip pat pasiekti rezultatų. Ačiū. Labai įdomus dalykas. Pone Oiland. Ir aš kaip pirmininkė norėčiau Jums pasakyti, kad neturime labai daug laiko. Atsiprašau, kad jums kaip paskutiniai kalbėtojai nesuteiksiu daug, daug laiko, bet reikia dar, kad galėtų atsakyti klausimus komisija ir kiti svečiai. Taip pat turime svečią iš Nigerijos. Dėkoju. Klausimas, kurį aš norėčiau aptarti tai yra vertas ilgesnės diskusijos. Aš esu nauja išrinkta Europos parlamento narė, nauja jūsų komiteto narė, todėl dėmi klausiausi to, apie ką buvo kalbėta. Ir manau, kad šie klausimai yra labai svarbus. Nenoriu, kad jūs neteisingai mane suprantumėte, tačiau man iš dalies atrodo, kad tai yra kiek pasenusi darbo tvarkė. Turime žvelgti į ateitį ir galvoti apie tai, kaip mes iš tikrųjų galėtume investuoti besivystančiose šalise ir siekti, kad šios šalis iš esmės pasikeistų, kad jų visuomenės pasikeistų ir pradėtų gerbti žmogaus teisės. Mes kalbame apie biudžetą ir kalbame apie pro, mūsų finansuojamas programas. Aš manau, kad uh, daugiau programų turėtų būti skirta informacinėms technologijoms ir informacinės visuomenės kūrimui. Galime pradėti nuo mokyklų. Jei norime, kad padėtis tose šalyse pasikeistų, tuomet iš tikrųjų turime pradėti nuo vaikų. Turime didinti jų kompiuterinį raštingumą. Ir tuomet jie patys galės naudotis viešai prieinamą informaciją. Tai beje yra viena iš e, pagrindinių žmogaus teisų. Mes gyvename informacinių technologijų amžiuje. Ir manau, kad tai būtų puikia galimybė mums investuoti tiek, į, e, tiek tose šalise, tiek į tų šalių ateitį. Dėkuoju. Pone Ojeva. Kas norėtų pasisakyti komisijos vardu? Ačiū pirmininkė. Aš stengsiuos kalbėti trumpai, kadangi daug jau kas buvo pasakyti ir aš pasistengsiu apibendrinti vykusią diskusiją. Leiskite pradėti nuo klausimo, kurį iškėlė tiek Konkordo atstovai, tiek ponia Gomeš. Aš kalbu apie tiesioginę biudžetinę paramą. ir apie e, skirtumą tarp tiesioginės biudžeto pagalbos bei lėšų, kurios tiesiog yra skirto, skirtos nevyriausybinėms organizacijoms. Skiriama tiesioginė biudžeto parama nedidėja sparčiais tempais. 2009 metais rinkimų stebėjimo misijoms buvo skirti 26 milijonai eurų. Bendra suma sudarė 140 milijonų. mes stengiamės kuo daugiau sutaupyti lėšų tam, kad galėtume kuo labiau padėti žmogaus teisų gynėjams. Turime atsižvelgti ir į realią situaciją. Ir tai yra iš dalies susiję ir su tuo, kas buvo pasakyta apie mūsų komunikacijos strategiją konsultacijos. Iki 2004 metų, uh, kai buvo, pradėt, prie, kur, kai buvo pradėta bandyti įgyveninti dekoncentracijos procesą, patirties šioje srityje turėjome mažai. Ir prasidėjus šiam decentralizavimo procesui, darbo krūvis ES delegacijose padidėjo. Concordo FDL grupė nagrinėjo, kaip, buvo, kaip vyko decentralizacijos procesas ir Jiems atrodo, koordina, kad koordinavimas veiksmų buvo patobulintas. Auditorumai, kurie šiaip išmano apie ką kalba, taip pat išsakė savo nuomonę apie tai. Ta pati padarė ir taryba, ir komisija, ir visumo bendradarbiavimo komitetai. Taigi norėčiau trumpai pakartoti tai, ką turime daryti. Pirmiausia, turime įvertinti, kaip delegacijos interpretuoja komisijos nurodymus, kurie dažniausiai rengiamės išvelgiant į kiekvienos šalies ypatumus. Mes tikimės, kad delegacija jos vykdys joms patikėtas užduotis pagal mūsų rekomendacijas. keliose šalise vyko įvairio, įvairios, įvairūs renginiai, kuriuo metu buvo platinama įvairi informacija, nukreipta prieš kankinimus bei kitus žmonių teisų pažeidimus, žmogaus teisų pažeidimus. Mes iš tikrųjų neturime daug informacijos priemonių, kuriamis galėtume skleisti informaciją. Vienintelis televizijos kanalas, kurį turime, yra Euronews. Taigi dar šioje srityje daug ką galėtume patobulinti. Dabar apie mūsų įvaizdžio gerinimą. Tikiuosi, kad ponia Gomeš kitą savaitę atvyks į Kopenhagą. Europos vystimosi dienos vyks Kopenhagoje ir mes minėsime rinkimų stebėjimo misijų 50-metį. Dėl rehabilitacijos centrų, rehabilitacijos centrų daug kas apgalėstauja, kad mes dar neturime tarybos sprendimo. tačiau paskutinį kartą bus leisti dalyvauti konkursai jau veikiantiems e, rehabilitacijos centrams. Baigiau. Yeah, Timans, but... Panas Timans, jums tikriausiai yra žinoma, kad mes turime darbo grupę, kuri svarsto šią finansinę priemonę. Tai reiškia, kad šios darbo grupės nariai po to išsamei išnagrinės jūsų išsakytas mintis. Bet dabar žodis tokiu panui Timans. Nepirminkė, man atrodo, kad vykusi diskusija bei gerbiamųjų parlamento narių pateikti klausimai lab, yra labai aktualūs. Ir daugelį iš jų reikėtų svarstyti išsamei. Tačiau jūsų komiteto sekretariatui tikriausiai yra žinoma, kad jau keletą savaičių Aš prašau, kad būtų surinktas neformalus susitikimas Europos parlamento nariais dėl strategijos peržiūros. Aš jau minėjau, kad mes laiko turime nedaug ir naują peržiūrėtą strategijos versiją turime parengti gan greitai. Kelis dalykus norėčiau pasakyti. Jei turėsime didesnį uh, jei galima turėti didesnį biudžetą skirtą žmogaus teisėms, turime jį turėti. Mes visą laiką pritarsime šiai minčiai. Dabar mūsų veiksmai vietos lygmenių. Taip mes kreipsimės į savo narius delegacijose, jūs ragindami plėtoti bendradarbiavimą su vietos e, institucijomis. Bet nepamirškite, kad dabar mes išgyvename ypatingus laikus kai ir jei įsigalios Lisabono sutartis, tuomet mes turėsime peržiūrėti savo prioritetus. Poniai Gomeš, norėčiau pasakyti, kad pagal ketvirtąją strategijos tikslą tarptautinio e, baudžiamojo teismo veikla jau yra finansuojama Yra tvirtinama šiuo metu naujos e, veiklos gairės, kuriuose bus daugiau dėmesio e, skiriama moterų klausimams. Gali būti, kad e, naujoje priemonė, naujoje strategijoje nepasikeis mūsų nuomonė iš esmės. Dabar konsultacijos ir dialogai. Mes finansuojame tik tai seminarus. Patį dialogą finansuoja pirmenkaujantį valstybę bei, bei, e, bei kitas komisijos padarinys. Jūs pirmininkai ir ponas Lafranka rengin, parengėt pranešimą Turiu pripažinti, kad aš pamiršau paminėti, kad pagal penktąjį tikslą ir pagal antrąjį šios peržiūros tikslą mes ketiname atskirai paminėti būtinybę stebėti, kaip gyvendinami yra mūsų veiksmai, ypač e, mūsų bendradarbiavimas, e, kaip vyksta mūsų bendradarbiavimas su pilietinės visuomenės organizacijomis. Mes taip pat šiuo metu rengiame jūsų rezoliucijoje paminėtas kitas rekomendacijas. Buvo iškelta ir daug kitų labai svarbių klausimų, tačiau dėjo nematau salėje tų narių, kurie juos pateikė, todėl mes ne, apie juos nekalbėsiu. Buvo kalbėta apie būtinybę didinti biudžetą. Tai, kad mes turime remti aukščiausiojo vyriausiojo komisaro žmogaus teisų klausimais biura yra įrašyta į uh, finansinės paramos demokratijos žmogaus teisėms e, priemonės reglamentą. Šis biuras kiekvienais metais gauna maždaug 4 milijonus eurų. Ir kaip minėjau, tai, tai yra mūsų parama jam yra paminėta uh, finansinės priemonės reglamente. Pane Giobelis, nemanau, kad mes galėtume dabar e, sukurti atskirų tyrimų centrų. centrų. Ir manau, kad šį klausimą reikia toliau svarstyti pakomitetėje. Be abejo, nereikėtų užmiršti šios diskusijos. Pirmininkė, dar kartą norėčiau pakartoti, reikėtų surengti kuo skubiau darbo grupės posėdį ir mes galėsime šios klausimus aptarti išsameu. Dėkuoju. Labai ačiū, ponė Timansai. Tikrai tikimės, kad šis posėdis bus organizuotas, kad galima greičiau, nes labai svarbu ir komisijai, ir, ir parlamentui. bendra taisyklė yra ta, kai komiteto nariai dalyvauja delegacijose, gali paprašyti sekretariato paramos ir čia panaudojama ši finansavimo priemonė. Būtų svarbu paklausti, kokie projektai yra finansuojami šios priemonės lėšomis, pavyzdžiui, Turkijoje Ir apie tai kalbėsime kitame savo posėdėje. Taip pat šis klausimas bus užduotas kaip e, klausimas žodžiu kitą antradienį per plenarinę sesiją. Atrodo, kad biudžeto komitetas nepritarė užsienio reikalų komiteto prašymui skirti daugiau pinigų. Na ir dar mums teks pasižiūrėti, ką galime padaryti. Taigi dėkoju už diskusiją, perėmę prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Čia yra vienas klausimas, noriu pasveikinti darbo grupės parlamentarai pasauliniams veiksmams pirmininką iš Nigerijos, kuris pas mus dalyvauja posėdėje, nes parlamente šią temą vyksta diskusiją su Tarptautinio baudžiamojo teisos, ne, teismo pirmininku netrukus po mūsų posėdžio. Taigi sveikiname Jūs, senatoriu. Supratau, kad ponas Prodi yra šios organizacijos aktyvus narys. Taigi galbūt galėčiau paklausti, gal, ar ponas Prodi galėtų pasveikinti senatorių mūsų vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai trumpai. Netrukus prasidės e, posėdis skirtas tarptautiniam baudžiamajam teismui. kur tribunolo pirmininkas Sung dalyvaus. Visi kolegos kviečiami dalyvauti salėje 5G2. Visą tai vyks. Taip pat norėjau Jums pasakyti, kad ši iniciatyva parlamentarai už globalius ar pasaulinius veiksmus yra viena iš parlamentarų asociacijų kuri yra labai aktyvi, įskaitant ir šį parlamentą. Čia taip pat. Ši asociacija buvo labai svarbi, bandant įtvirtinti tarptautinio baudžiamojo teismo galės Romos sutartis čia yra taip pat svarbi. Pastaruoju metu daug nuveikta dirbant kartu su įtraukiant čia ir Japoniją. Dar nepavyko įtraukti Junktinių valstijų. Pamažu stengsime tai padaryti, nes šią prasme turime problemų. E, ačiū pirmininkė, tuo ir baigsiu. Ačiū, ponia Prodi. Aš taip pat esu šios organizacijos narė, todėl mums labai malonu matyti pas mus e, senatorių. E, labai gaila, kad turime labai nedaug laiko, nes daug laiko praleidome aptardami paskutinį klausimą, tačiau suteikiu Jums žodį pasisakyti trumpai. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Man didelė garbė dalyvauti jūsų posėdė, ne tik kaip šios asociacijos pirmininkui, bet kaip pat ir kaip Nigerijos parlamento nariui. Parlamentarai už globalius veiksmus pirmininkui esu paskutinius du metus, o tai yra dirbančių parlamentarų asociacija. Mūsų yra daugiau kaip tūkstantis virš šimto, esame virš šimto parlamentų pasaulyje, Turime keletą programų, tvaris plėtra, tvaris vystimasis, o ši programa yra mūsų svarbiausia programa, čia mes nuosekliai dirbame, siekdami užtikrinti, kad visos pasaulio šalis prisijungtų prie Romos sutarties. Jau prisijungė šimtas, apie 110 narių, tam buvo PGA buvo labai svarbi, įtraukiant 65 iš jų, 65 šalis, kad jos pasirašytų sutartį. Taigi mes daug dėmesio skiriame šiam dalykui. Paskutinėsios šalis tai buvo Čilė ir Čekijos Respublika 2009 metais. Kuko salos, Surinamas ir Madagaskaras 2008 metais. Kaip nigerietis noriu pasakyti, kad žmogaus teisų ir demokratijos klausimas yra labai mums svarbus taip pat. Mes esame labai aktyvus vakarų Afrikos regione siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą. Kaip žinote, mes suvaidiname svarbų vaidmenį konflikte kilusiame Sero Leonėje ir Liberijoje ir virto buvusio Liberijos prezidento pasidavimu, e, jo atidavimu tarptautiniam baudžiamajam teismui. Mes vertiname ES dalyvavimą ir partnerystę ir jos agentūrų ir mes tikimės, kad ši partnerystė toliau tęsis. Noriu pasakyti, leiskite pasakyti, kad, kaip žinote, prieš keletą savaičių kilo neramumų Gvinėjoje. Nigerija bandė imtis veiksmų sugražinti normalią padėtį, tačiau per paskutinės paskutinių metų e, sužinojome, kad tarptautinis baudžiamasis tribunalas imasi veiksmų dėl įvykių Gvinėjoje. Kas nežino, tai pasakysiu, kad žmonės buvo pakviesti į stadioną, į susirinkimą ir kai kurie iš jų buvo nušauti. Ši parlamentarų asociacija skiria dėmesio žmogaus teisėjai ir žmogaus teisėms ir teisingumui iš dviejų perspektyvų. Visų pirma, siekiant uh, uždrausti lengvosius ginklus ir antra, skatinant uh, šalis pasirašyti Romos sutartį. Baigdamas noriu pakartoti kvietimą, kurį pateikė ponas Prodis, kad na, tai yra apsilankyti salėje 5G2, kur tarptautinio baudžiamojo teismo pirmininkas mums e, tars e, žodį. Ačiū. Labai ačiū senatoriau už jūsų žodžius. Manau, kad buvome informuoti jau yra, jeigu būtume informuoti apie šį susitikimą šiek tiek anksčiau, būtume pasistengę ten nuvykti. Tačiau, žinoma, labai gerai, kad e, Tartunio baudžiamojo teismo pirmininkas svečiuojasi pas mus. E, žinau, kad jie surengė susitikimą su Liberijos prezidentu ir viskas, kas įvyko Liberijoje, yra sveikintina. Taigi dabar pats laikas Jums padėkoti Jums, Jūsų organizacijai, kad e, prisijungėte prie mūsų ir ponui Prodžiui už šios sutikimo suorganizavimą. Jūs minėjote Gvinėjos klausimą. Šis klausimas yra parlamento darbo atvarkėje plenarinėje sesijoje kitą savaitę, apie tai kalbėsime kaip apie netidėliotiną klausimą ketvirtadienį. Taigi, buvo, įvyko labai svarbus posėdis, buvo malonu, kad tiek daug kolego dalyvavo, bet atėjo laikas jį baigti. Ačiū ir viso gero.